atsakiau į visus užduotus klausimus. Noriu padėkoti pirmininkui ir gerbėmės parlamentarams, kurie uždavė klausimus. Ačiū. Ačiū kolegos gerbiamas komisarė, dėkoju ir jums. Diskusija baigiama ir rytoj pradėsime dirbti 8.30.